przewodniczący! Good evening. Labas vakaras, ponia komisijos narė. Sveikiname jūs atvykusią. Ponas Vondra, sveikinu ir jūs. Nežinau, kas geriau atstovaujama šiame posėdėje komisija ir taryba ar parlamento nariai, tačiau pradėsime dabar mūsų darbą. Prieš šį posėdį gavau pasiūlymų dėl parlamento komitetų ir delegacijų narių pakeitimo. Sąrašas bus pridėtas prie šios dienos protokolo ir jeigu iki to laiko, kai tas protokolas e, bus patvirtintas, nebus jokių prieštaravimų, laikysime, kad